jums yra išdalintas, ar turite pastabų dėl protokolo turinio, pastabų nėra, tuomet protokolą patvirtiname. Pereikime prie pirmojo mūsų darbo tvarkės punkto šiandien po pietų. Tai yra komisijos 2012 m. veiklos programos.